posėdžiuose gali dalyvauti. Sveiki atvykę, mėly kolegos. Dabar periname prie parlamento šios dienos plenarinės sesijos posėdžio programos. Pasitaręs frakcijos tovas noriu pasiūlyti jums pakeisti darbo tvarkę. Pirmiausia, išklausytume komisijos ir tarybos pareiškimo dėl ES ir Turkijos šiausio lygio sustikimo. Tai būtų pirmasis darbo tvarkės klausimas. Balsavimas tokiu būdu prasidėtų pusvalandžių vėliau, tai yra 19 valandą. Ar kas nors prieštarautų tokiam darbo tvarkės pakeitimui? Ne. Tuomet patvirtiname. Ačiū. Pirmininkų suėga šiandien pateikė pasiūlymą įsteigti e, specialųjį komitetą, kuris tirtų <clears throat> mokestinių susitarimų iš ankstinių poveikį ir procesus. E, to komiteto pavadinimas būtų taksė 2, komiteto įgaliojimai bei komiteto narių paskirimas taip pat buvo atliktas ir patvirtintas atitinkamas sprendimas bus pateiktas šiandien jūsų balsavimui. Pirmininkų suėga sprendimą priėmė vienbalsiai. Ir kas nors prieštarautų tokiam sprendimui? Niekas neprieštarauja, taigi balsuosime dėl šio pasiūlymo šiandien. Jeigu nėra kitų pasiūlymų keisti darbo tvarkę, tai laikome darbo tvarkę su pakeitimais patvirtinta. Labai ačiū. Dabar pereikime prie mūsų diskusijų pirmiausiai dėl ES Turkijos viršūnių susitikimo.